el señor presidente. Bueno, amigas y amigos, señor comisario, señor vicepresidente. Labas rytas, gerbiamas komisarė, gerbiami pirmininko pavaduotojai, gerbiami kolegos. Perikime prie pirmo darbo tvarkės klausimo. Tai yra e, ataskaita susijusi su geresnio teisėjai, kurą Lydija Joana Geringerdė Edinberg yra pranešėja pranešėjai yra skiriamos šešios minutės. Pranešėjus galite pasisakyti tris minutės pradžioje ir išnaudoti tris minutės pabaigoje. Jeigu dabar kalbėsite šešias minutės, tai viskas tvarkoje, tačiau neturėsite galimybės pasisakyti diskusijų pabaigoje. Bet galbūt pasilikite dvi minutės, kad paskui atsakytumėte į kolegų e, klausimus. Prašom, pranešėjo žodis jums. Ačiū pirmininkė. geresnės teisėkūros principas yra toks. Įstatymai turėtų būti kuriami tada, kai jų reikia.